Dear uh, Vice President of the European Parliament. Gerbiamas parlamento vicepirmininkė, mėly nariai, mėly nacionalinių parlamentų nariai, ponios ir ponai. Labai malonu Jūs pasveikinti ir padaryti tai kaip teisės uh, reikalų komiteto pirmininkui 2015 forume skirtame civiliniai teisė ir teisingumui. E, organizuojame jį draugę su e, politiniu direktoratu ir nacionaliniais parlamentais e, kas du metus, kad sutiktume galimybę nacionalinių parlamento atstovams, Europos parlamento nariams bei akademinio pasaulio atstovams pasikeisti nuomonėmis apie tendencijas civilinės teisės srityje Europoje ir pasaulyje. Šiandien mūsų susitikime dalyvauja 30 nacionalinių parlamento atstovų ir noriu pasidžiaugti jų e, dėmesiu šiai svarbiai sričiai. Europos Sąjungos integracijos kontekste e, dar daugiau europiečių e, ima pasirenka gyvenimą keliose valstybėse e, dėl mišrių šeimų arba dėl to, kad darbas, kad žmonės gyvena vienoje šalyje, o dirba kitoje. E, yra e, įvairiausių tokio padidėjusio judumo pasiekmių. Tačiau dažnai užmirštama, kad piliečiai e, daug dažniau susiduria su civilinės teisės sistema nei baudžiamosios teisės sistema. Dažnai kartai žmonėms net neprireikia susipažinti su kitos šalies e, baudžiamosios teisenos sistema. Susituokę su kitos šalies piliečiu ar persikelia gyventi kitą šalį, jie dažnai e, priversti susipažinti su kitos šalies civilinės teisės sistema. Europos, Sąjunga, e, Europos parlamentas bando e, priimti, atremti šį iššūkį siekdamas užtikrinti, kad egzistuotų reikalinga teisinė bazė, kuri apimtų uh, E, skirtingų teisinių sistemų sąveiką tokio gyvenimo keliose valstybėse atvejais. Ir tarp pastarųjų mūsų pasiekimų, tai Briuselio pirmasis reglamentas, pagal kurį e, nebe, nebereikal, nebereikalaujama e, taikyti egzekvatūros institucijos, taip pat paveldėjimų teisės e, reglamentas, kuriame daug paprasčiau reglamentuojami e, susiję klausimai. Tačiau turime nepasiduoti iliuzijai, kad viskas jau yra e, išspręsta. Išlieka nemažai problemų, pavyzdžiui, dėl užtikrinant tinkamas administracinės procedūras judiems piliečiams bei užtikrinant teisingą e, šeimų ginčių sprendimą tarp valstybiniais atvejais. Reikia pamastyti apie ateities perspektyvas, ateities viziją. Norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvauja šiame renginyje, taip pat ir tiems, kurie stebi mūsų konferencijos video transliaciją. Ir tikiuosi sėkmingai keistis nuomonėmis su visais vyksiančiose diskusijose. Norėčiau dabar sutikti žodį e, parlamento vicepirmininkui ponui Valkarsel Siso, kuris yra atsakingas už ryšius su nacionaliniais parlamentais. Taip pat noriu pasveikinti ponę Delvo, Teisės reikalų komiteto vicepirmininkę. Prašau, ponė Valkalser. Ačiū. Pone Teisės reikalų komiteto pirmininkė, ponios ir ponai. Noriu visų pirma pasidžiaugti, kad e, atidarome šį formą skirtą civiliniai teisiai ir judumui. Kreipiuosi jūs kaip parlamento vicepirmininkas, atsakingas už ryšius su nacionaliniais parlamentais. Ponas Svoboda minėjo, šiandien mūsų posėdėje dalyvauja 13 nacionalinių parlamentų atstovų. 13 parlamentų atstovų ir iš viso 36 atstovai. Iš 19 parlamentų – Belgijos, Austrijos, Kroatijos, Kipro, Suomijos, Vokietijos, Graikijos, Vengrijos, Airijos, Latvijos, Luksemburgo, uh, Maltos, Lenkijos, Portugalijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovenijos, Ispanijos ir Švedijos. Sveiki atvykę pas mus. Mūsų susitikime taip pat dalyvauja aštuonių kitų komitetų atstovai. Man tikrai didelė garbė kreiptis į visus visus šio forumo dalyvius, nes kalbėsime apie e, skirtingus valdysenos lygmenis Europos Sąjungoje. Manau, kad šis šiandienos renginys tikrai prasmingas. Europos Sąjunga įgyjo nauja, naujų kompetencijų e, tarp valstybinėme teisinėme bendradarbiavime ir Ir tai yra bendrų įgaliojimų sritis. Europos Sąjungos teisė, teisės aktai tarptautinės privatinės e, teisės srityje ir vaidmės arba vaidmenių jų yra nemažai. Tačiau kompetencijos šioje srityje, teisminės, teismų srityje kompetencijos čia patikėtos e, valstybėms. E, Ir mes manome, kad reikia užtikrinti nacionalinio ir Europos e, e, lygmens pusiausvyrą, kalbant apie ir prekių ir asmenų laisvą judėjimą. Ir taip pat reikia pažymėti, kad tarp valstybiniai ryšiai ir judumas suintensyvėjo ir todėl mums reikia užtikrinti sąsajas tarp skirtingų teisės sistemų. e, sąmoningai kalbu apie tas sąsajas, tiltų tiesimą, nes manau, kad e, būtent tokiu būdu reikia atsižvelgti į skirtingos kultūros, skirtingos teisinės tradicijos e, sistemų sugretinimą. Ir šiand, šių metų renginyje kalbame apie tarptautinę privatinę teisę konkrečiai teisinius klausimus e, susijusius su e, tarpvalstybiniu judėjimu. Privatinė tarptautinė teisė e, nagrinėja būtent tokius klausimus susijusius su ginčių sprendimu apimančių kelias valstybės, kai tie ginčiai liečia fizinius asmenis. Uh, Tartautinė privatinė teisė, nežiūrint e, tokio pavadinimo, iš tikrųjų yra nacionalinė teisė, nes kiekviena valstybė narė pati e, sukuria savo teisės sistemą, priima įstatymus ir sprendžia, kaip spręsti teisės e, normų kolizijas. Piliečiams čia iškylančios problemos ypač susijusios su tuo, kaip teisininkai sprendžia ginčius iškylančius tarp skirtingų jurisdikcijų. E, ir, na, to, tokioje situacijoje dažnas reiškinys yra palankiausios savo teismo ieškojimo. Todėl turime pagalvoti, ką ES galėtų nuveikti, kad palengvintų piliečių gyvenimą kai jiems tenka spręsti tokius tarp, valst... tarp, tarp valstybinių konfliktus, skirtingų teisės sistemų konfliktus. Turime vadovautis subsidiarumo principu. Aš puikiai žinau, apie ką kalbu, nes nuo 2012 iki 2014 vadovavau e, regionų komitetui, o ši institucija yra subsidiarumo principo sergėtoje. Ir būdamas tame poste, siekiau užtikrinti, kad demokratinė kontrolė būtų įgyvendinama laikantis sutarčių, kad ES institucijos vaidintų savo vaidmenis ir dirbtų Europos piliečių labui. Subsidiarumas yra mm, dvipusis reiškinys. Jis e, apriboja ES kompetencijas. Ir kita vertus, būtent subsidiarumas verčia ES imtis veiksmų ir skatinti priemonės nacionalinio ar vietos lygmenių, jeigu jos būtų našesnės būtent tuo lygmeniu. Aš esu pasiryžęs toliau ginti šį principą ir jį sergėti. Ponios ir ponai, skirtingo valdžios lygmenų, skirtingų institucijų bendradarbiavimas turėtų vykti prieš teisės akto prieimimą. Ši konferencija, kurioje dalyvauja nacionaliniai parlamentai, Tai puikia galimybė būtent tuo ir užsiimti. Aš esu įsitikinęs, kad ES veiksmai yra pateisinami ir būtini civilinės teisės rytyje. Tačiau nepamirškime, kad turi būti pusiausvira e, tarp e, įvairių kompetencijų e, įgyvendinimo ir naudojimosi jomis. Reikalinga pusiausvira, ypač kalbant apie šeimų teisę, šeimų gyvenimo teisę. Šioje srityje valstybės narės yra mažiau harmonizavę savo normas. Šeimos teisė atspindi visuomenės struktūrą. Tačiau tai nereiškia, kad e, vis, įsitvirtinusios visuomenės normos konkrečioje šalyje yra visiškai atsparios išorės įtakai. Reikia gerbti kiekvienos visuomenės e, konkrečius bruožus ir, ir galiojančias teisės normas, šioje srityje reikia labai traktuoti labai atsargiai. Būtent taip reikia spręsti šį klausimą, o nesiekti harmonizavimo ES mastu. Pasiekti pusiausvyrą šioje srityje yra labai o, sudėtinga užduotis. Ir valstybės narės turi galimybę net šešis mėnesius po teisės akto šiais įsigaliojimo pasipriešinti e, jo perkelimui. Tai numatoma ir teismų bendarbiavimo srityje, o ES veikimo sutarties atitinkamas straipsnis numato, kad e, reikia plėtoti valstybių narių bendradarbiavimą teismų, dar, teismų srityje, jei tas bendradarbiavimas turi tarp valstybinį poveikį. O civilinės teisės aspektai aptarti ES sutart, veikimo sutarties 81 straipsnėje. Ten pasakyta, kad parlamentas ir taryba pagal įprastinę teisėkuros procedūrą privalo patvirtinti priemonės, kurios užtikrintų abipusi teisminių ir nejudinių nejudicinių sprendimų abipusi pripažinimą, taip pat teisminių ir neteisminių dokumentų pripažinimą, valstybių narių standartų sudarinamumą, e, teisės normų kolizijos atvejais, taip pat užtikrinant e, e, juridinę, teisinę asmenų apsaugą, taip pat e, E, globos atvejais ir, ir kitais, taip, taip pat bilinėjimosi dėl tokių klausimų atvejais. Tai apima bendradarbiavimą civilinės, tarp valstybinį bendradarbiavimą civilinės teisės rytyje Europos Sąjungoje. Ir mes aptarsime šį reiškinį trijose um, um, šiandien numatytų diskusijų uh, temose ir pirmininkas paprašė kalbėtoje kalbėti lėčiau. Rengiami teisės aktų pasiūlymai šioje srityje papras, e, turi būti, jų projektai turi būti perduoti susipažinimu iš anksto nacionaliniams parlamentams, kaip nurodyta ES veikimo sutartyje. O parlamentai gali pasipriešinti e, siūlymams dėl šeimos teisės, jeigu, jeigu tie siūlymai yra tarp valstybinio poveikio. Baigdamas norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į dar vieną dalyką. Šį sprendimą galime, šios sprendimus galime priimti pagal įprastinę teisėkros procedūrą, jei nei vienas nacionalinis parlamentas nepareiškia prieštaravimo, nes juk nacionalinės ir vietos administracijos e, po to sprendimo prieimimo turės perkelti juos į vidaus teisę. Tos institucijos yra arčiau piliečių. Ir būtent jos turi surasti sprendimą uh, iškilus tarp valstybinio bilinėjimuose atvejams. Todėl Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų nariams yra labai svarbu bendradarbiauti, kuriant teisės aktus šioje srityje. Ir būtent visą tai turėdami omenyje mes surengėme šį civilinės teisės e, formą e, pakvietę į nacionalinių parlamento atstovus. E, taip pat pasikvietėme šios ryties atstovų, akademikų. kurie domisi šios ryties problemomis ir manome, kad tai paskatins diskusijas tarp nacionalinių parlamento atstovus ir Europos parlamento narių ir tai um, duos postumi tolesniam mūsų darbui šioje srityje. Taigi, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, būtent dėl to čia šiandien visi susirinkome. Ir jau dabar noriu pasveikinti Jūs, nes Jūsų dalyvavimas čia tikrai užtikrins šio susitikimo sėkmę. Ačiū uždėmesi. Kalbėtės, atsiprašo vertėjo už tai, kad užskubėjo pradžioje. Ačiū. Thank you, Vice President, for your Ačiū vicepirmininkė už jūsų pasisakymą. Dabar norėčiau pasveikinti ponę Inesą Libiną Egnerę, tarybai pirmininkaujančias Latvijos vardu atvykusią pas mus. Ji yra Latvijos parlamento pirmininkės pavaduotoja ir Teisės reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja. Taigi dabar žodis jums. Gerbiami parlamento nariai, akademikai, kolegos, man yra didžiulė garbė būti šiandien čia, pristatyti um, tarybai pirmininkaujančios Latvijos darbo atverkę civilinės teisės rytyje. Um, po to, kai Europos parlamento ir komisija kai Europos parlamentas ir komisija pradėjo savo kadencijas, mes Latviją permėme pirmininkame, taigi mums iškėlė yra didžiuliai iššūkiai teisėkuros rytyje. Uh, vis didėjantis piliečių ir kapitalo judėjimas reiškia, kad yra vis daugiau civilinių bylų per sieną. Taigi reikia gerinti tarptautinę privatinę teisę ir įmonių teisę Europoje. Tai yra labai aktualu. Negali nepaisyti to, kad teisės rytis yra vis labiau siejama su ekonominiu augimu, taip pat um, su vidaus rinkos um, plėtra ir stiprėjimu. Taigi, la, pirmininkaujantį Latviją um, apibrėžia tai, kad uh, augimo stiprinimas Europoje yra vienas iš mūsų prioritetų. Ir aišku, čia būtų ir sav, teisingumo augimui uh, sa, savoka teisingumo srityje. Šio prioriteto Dėl šio prioriteto pirmininkaujantį Latviją jau mm, dirba įvairiais mm, aktualiais teisėkūriniais klausimais civilinės teisės ir įmonių teisės rytyje. Ir labai trumpai dabar juos aptarsiu. Pirmininkantė Latvija mm, galvoja, kad mm, viešų dokumentų reglamentas yra civilinės teisės darbo tvarkės vienas iš svarbiausių punktų. Europos teisės aktų leidėjai turi padaryti viską, kas yra įmanoma, kad sumažintų biurokratiją ir supaprastintų asmenų judėjimą po Europos Sąjungą. Supaprastintas viešų dokumentų judėjimas yra labai svarbus indėlis ir žingsnis į priekį. Diskusijos taryboje dėl viešų dokumentų reglamento buvo ilgos ir sudėtingos iki 2014 pabaigos teisingumo ministrai susitarė dėl atsargaus požiūrio į ateitį, tai yra mažinti sumažinti šio reglamento taikymo sritį, kad jis būtų taikomas tik tai civilinės būklės dokumentams. Šis atsargus požiūris vis tik tai leidžia daryti pažangą kai, na, ir kaip rodo praktika, reglamentas tarnauja savo paskirčiai gerai ir palengvina piliečių gyvenimą. E, aišku, galima kalbėti apie šio dokumento taikymą sudėti išplėtimą. Dar vienas klausimas, kuris paskatino plačias diskusijos taryboje, buvo, tai yra išos kompetencijos klausimas, ypač atsižvelgiant į Europos teisingumo teismo nuomonę 1.13. Tuo pat metu, e, po to, kai Latvijai pirmininkaujant penkios darbo grupės e, pasiekė smark, didelės pažangos taryboje, pirmininkaujant į Latviją užsibrėžė tikslą iš dalies susitarti dėl teksto kovo 13. 13 teisingumo ministrų susitikime ir todėl yra dabar dedamos intensyvios pastangos šiuo tikslu. Be to, esu tikra, kad pirmininkaujantį Latviją sugebės susitarti taryboje iki birželio ir tai leis pradėti dėrybą su parlamentu. Dar vienas pirmininkaujančios Latvijos prioritetas yra peržiūrėti reglamentą dėl Europos smulkių ieškinių procedūros. Tai būtų dar vienas žingsnis į priekį, kad e, bilinėjimasis per sieną Europoje būtų efektyvesnis ir prieinamesnis, ypač atspindint e, technologinę pažangą valstybių narių teisingumo sistemose. Teisingumo ministrai susitarė dėl tarybos pozicijos 14 metų pabaigoje ir pirminkaujantį Latviją yra pasirengusi pradėti dėrybos Europos parlamentu. Aš tikiuosi, kad iki šios kadencijos pabaigos dar bus susitarta. Taip pat planuojama formaliai patvirtinti nemokumo reglamentą kovo teisingumo ministrų taryboje. Mes galvojame, kad ES tikrai greitai turės e, modernę teisinę bazę e, nemokumo procedūrams spręsti per sieną, kad būtų galima prisiderinti prie šiolikinės ekonomikos poreikių. Tai leis užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą ir pagerins rinkos gebėjimus įveikti ekonominės krizės. Europos teisės aktų leidėjų darbas dėl nemokumo reglamento tikrai yra puikus pavyzdys, kaip galima efektyviai ir vaisingai užtikrinti tarp institucinį bendradarbiavimą bendradarbiavimą. Tuo pat metu, manau, tai rodo, kad mes sugebame rasti greitų sprendimų, kurie leidžia skatinti Europos augimą. Europos Sąjunga diskutuoja galimybę sukurti bendrą Europos e, priekybos įstatymą jau kurį laiką, tačiau kol kas um, pastangos dar neapsivainikavo sėkme ir atsiemus pardavimų įstatymo pasiūlymą Europos komisija paskelbė savo 2015 metų darbo programoje, kad bus modifikuotas pasiūlymas dėl skaitmeninių kontraktų, kurie, kas pakeis buvusi pasiūlymą. Atsižvelgiant į tuos pasikeitimus, pirmininkantį Latviją surengė pasikeitimą nuomonėmis greta neformalaus tarybos posėdžio Rygoje sausio 30 dieną. Ministrai komisaras ir e, jūrių komiteto pirmininkas Manas Vavoda aptarė svarbiausius e, klausimus ir galimus sprendimus ateičiai dėl elektroninės priekybos, kad galima padėti piliečiams ir verslui pas, geriau pasinaudoti elektroninės priekybos e, galimybėmis kasdien. Iš tikrųjų svarbu kalbėti apie įvairias situacijas per sieną, kai būtų galima pagerinti situaciją, kad atsižvelgiant į asmenų ir verslo poreikius. Noriu taip pat paliesti ir šeimos teisės klausimą. Tai nėra teisingumo augimui savokos dalis, tačiau tai taip pat yra labai svarbus klausimas ir um, jis bus šiandien aptartas. Noriu pabrėžti, kad pirmininkaujantį Latviją deda daug pastangų, kad būtų galima greitai susitarti dėl siūlomo sprendimo, dėl aštuon... to, trečios, trečių valstybių. Mm, dėl aštuonių trečių valstybių prisijungimo prie Hagos vaikų grobimo konvencijos. Dabar aštuoni pasiūlymai yra tokie, mm, kad būtų E, tie aštuoni pasiūlymai yra tik tai dėl šeimos teisės klausimų, jie aptariami yra taryboje, tačiau yra visai lė tarp kitų dėrybų numatyta dėl e, dėl skirybų per sieną, dėl e, tėvų atsakomybės, taip pat dėl šeimos turto klausimų ir taip toliau. Mes dirbame, žinoma, kad pasiektumėm sėkmės E, taip pat ir dėl akcininkų teisų direktyvos ir vien, vienos mens įmonių. Reikia pasakyti, kad privatinė teisė yra labai svarbi kiekvienam Europos piliečiui, nes jis paliečia kasdienį gyvenimą ir privatų gyvenimą. Taigi turime padaryti viską, kad m, mm, būtų galima palengvinti veiklą verslui ir vartotojams per sieną Europoje kasdien, kad būtų galima užtikrinti reikalingus saugiklius, kad mūsų piliečiai galėtų pasikliauti patikima teisinė baze, kai eina kalba apie šeimos, vaikų, kitais su šeima susijusiais klausimais. Labai ačiū, mėly kolegos. Aš tikiuosi, kad šiandienos seminaras mus dar vienu žingsniu labiau priartins prie šių tikslų pasiekimo. Thank you, madam, for, for your... Ačiū už jūsų gražius žodžius. Galbūt galėtume dabar sklandžiai perimti prie pirmosios mūsų renginio dalies, kurios pavadinimas mažiau biurokratijos judiems piliečiams. Norėčiau paprašyti profesoriaus Jano von Heim iš Freiburgo universiteto pristatyti pirmąją šio seminaro dalį, maždaug po 10 minučių. Prašau, profesoriu. Ačiū, pan pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponės ir ponai, norim padėkoti už kvietimą dalyvauti jūsų seminare labai svarbia tema. Aš manau, kad tikrai man didelė garbė pristatyti jums tyrimo rezultatus, kurio, tyrimo, kurį atlikome su Gizela Rūk iš Jenos universiteto, nes e, ji negali būti šiandien su mumis, nes yra, dirba kaip įstojantį profesorę Australijos universitete. Tačiau grįžkime prie mano temos 20-ame amžiuje. E, privatinė tarptautinė e, teisė, daugiausios bruožų buvo nacionalinė teisė tik tai 10-mečio pabaigoje. ES valstybės narės ES suteikė e, tam tikrus specifinius įgaliojimus susijusius su e, tarptautinė privatinė <clears throat> teisė. Tačiau problemų vis tiek kyla Europos tarptautinė privatinė teisė. Savo dabartinio formoje nėra kodifikuota jokiame teisės akte. Ji išbarstyta e, skirtingose teisinio, teisinio pobūdžio instrumentus. Ir didžioji dalis yra ES reglamentai. Jų yra 15 šiuo metu. Ir jų bendra kokybė vertinama pakankamai aukštai, ta aplinkybė, kad teisinės taisyklės yra išbarstytos po skirtingus teisinius instrumentus, verčia susimastyti ir susirūpinti. Pirmiausiai dabartiniai uh, reglamentai nesudaro visą apriepiančio rinkinio. Ir e, antrinės, te, antrinė teisė neapriepia, pavyzdžiui, įmonių teisės. <clears throat> Ir nu, kai kuriuose reglamentuose svarbios temos nėra apriektos, pavyzdžiui, agentūrų teisėje arba personalo teisų pažeidimų srityje nėra aiškių nuostatų, todėl būtina šiuose srityse remtis kitais teisės šaltiniais, taip pat ir nacionaliniais privatinės teisės šaltiniais. Tarptautinė privatinė teisė nėra ribojama specifinėmis taisyklėmis, pavyzdžiui, tokiais atvejais, kaip pasirašomas sutartis arba skirybo atvejais, todėl trūksta rimtų teisinių principų, e, kurias būtų galima taikyti, sprendžiant įvairius teisinius klausimus. Dėl to kyla svarbių problemų, pavyzdžiui, dėl dvigubos pilietybės. Ir reglamentus negalima rasti atsakymų į kylančius klausimus susijusius su šiomis sritimis, todėl spragas būtina užpildyti pastelkus nacionalinę teisę. Kitas spragų grupė susijusi su tarptautinėmis konvencijomis arba egzistuojančia Europos teisė. Europos privatinė tarptautinė e, teisė taip pat yra paseniškai, kuriuose sritise, pavyzdžiui, e, asmenų gražinimo, viešosios politikos arba nuorodų į valstybių teisę atvejais reikia kalbėti apie skirtingus modelius, kurie veikia Junktinė karalystė arba Ispanijoje. Akivaizdu, kad panašios problemos yra reglamentuojamas kelis kartus, apsunkina bendrą padėtį ir nuostatų yra labai daug e, nereikalingų. Pavyzdžiui, e, Romos pirmajame ir antrajame reglamente smarkiai skiriasi privatinės teisės pasirinkimo taisyklės. Minėtos problemos jau sukėlė labai rimtą diskusiją dėl būtinybės parengti visą apriepinti e, Europos tarptautinės privatinės teisės kodeks. Europos parlamentas jau yra pareiškęs tokią poziciją, kad pagrindinis uh, tikslas Europos teisėkros proceso galėtų baigtis parengus privatinės tarptautinės teisės kodeksą. 2014 kovo mėnesį komisija pristatydama 2020 darbo tvarkę pareiškė, kad ES turėtų išsiaiškinti, ar esančių priemonių kodifikavimas galėtų būti naudingas teisinės kolizijos atveju kodeksas dažniausiai suvokiamas e, kaip e, e, sisteminis ir visą apreipiantis teisės aktų suvienodinimas arba sąrašas tam tikroje teisės srityje. Taigi, kiek klausimas, kaip apibrėžti tą teisinę sritį. Būtų galima remtis tarptautinę teisę plata, plačiaja prasme ir tarptautinėmis civilinės teisės procedūromis, jeigu tačiau e, teisinės sistemos pasirinkimas ir procedūros būtų traktuojamos kaip e, atskiros sritis, e, tuomet reikėtų parengti du kodeksus. Pirmiausiai dabar norėčiau panagrinėti potencialius visapriepiančio kodekso privalumus. Pirmiausiai, vienas iš didžiausių privalumų būtų pastebimumas Europos Tarptautinis privatinės teisės kodeksas mm, galėtų paskatinti mm, didesnį e, priimtinumą tarptautinės privatinės teisės tiek Europos, tiek trečiųjų šalių ir tokiu būdu būtų tarptautiniu mastu mm, sprendžiami klausimai, priimami, sprendžiami e, harmoningai. Taip pat būtų galima lengviau pradėti taikyti tarptautinę privatinę teisę praktikoje. Trečia, europinis TPT kodeksas galėtų užpildyti dabar egzistuojančias Europos privatinės teisės spragas. Nepaisant visko, šis kodeksas negalėtų apriepti visų teisės ryčių, nes būtų sudėtinga susitarti dėl kai kurių politiškai opių klausimų, pavyzdžiui, susijusių e, su darbuotojų teisų pažeidimais arba e, tarptautinėse korporacijose dirbančių e, darbuotojų apsisprendimo galimybėmis. Tačiau e, tos nuostatos sugalioja tarptautinė teisė ir ES negali paprasčiausiai ignoruoti. Perviršiniai <clears throat> bendrėjai teisės aktai susijęs su asmenų gražinimu, kilmės šalis, dviguba pilietybė ar kitas aspektas mm, būtų galima išvengti ir pasitelkti subtilesnius sprendimus atskiruose teisinėse sritise. Nepaisant šių potencialių privalumų, e, visą priepintis kodeksas susidurtų su kai kuriamis kliūtimis. Viena iš jų susijusi su to, kad dabar nėra tarptautinės privatinės teisės srityje jokių galimybių arba teisinio pagrindo toj kodeksą parengti, nes buvo kalbėta apie e, tam tikrus skirtumus egzistuojančius procedūrinius tarp tarptautinės privatinės teisės ir šeimos teisės Europos Sąjungoje, todėl reikėtų pasitelkti tam e, tikrą bendrą procedūrą susijusią e, su, pavyzdžiui, sutarčių teisę arba atskirą procedūrą taikyti šeimos teisiai, tačiau kodifikuoti bendrėjai tarptautinės privatinės teisės principai sukeltų nemažai sudėtingų techninių ir teisinių problemų Danija, Jungtinė karalystė ir Airija, kalbant apie teismų bendradarbiavimą civilinėse bylose, jau yra atkreipusi tai atitinkamą dėmesį. Taigi šis e, kodeksas e, leiktų tik tai sustiprinti bendarbiavimą 16 e, valstybių narių ir kilo nemažai abejonių dėl tų valstybių narių, kurios nėra prisijungusios prie reglamento, norėtų kodifikuoti, pavyzdžiui, tarptautinę šeimos teisę, <clears throat> skirybų teisę. Taip pat reikia pažymėti, kad dauguma šios įtigaliojančių reglamentų yra pakankamai nauji ir teismai nėra sukaupę pakankamos sutarties, kaip juos įgyvendinti. Taigi, e, visapriepantis bendras kodifikavimas galėtų įspręsti kai kurias tarptautinės europinės e, privatinės teisės problemas, tačiau nepaisant to, egzistuoja rimtos mm, institucinės ir praktinės kliūtis, todėl negalime teikti, kad artimiausia ateitie toks kodeksas bus parengtas, tačiau tai nėra vienintelė galimybė judėti į priekį. Alternatyva galėtų būti e, atskirų sektorinių kodeksų patvirtinimas e, riboto e, galiojimo ribotos apriepties, pažino savybės teisės, šeimos teisės ir kitose e, sritise. Ir tokiu būdu būtų galima atskirti, e, pavyzdžiui, su šeimos teisės susijusius e, klausimus nuo kitų sričių. Junktinėje karalystėje panaši sistema veikia. Kodeksų patvirtinimas atskirose e, sektoriuose galbūt galėtų būti pirmas žingsnis siekiant parengti bendrą kodeksą. E, taigi E, galbūt sukuriant e, tą vadinamąją Round Zero reglamentą būtų galima žengti pirmą žingsnį link Europinio TPT e, kodekso. Apibendrinant galima būtų teikti, kad visi pateikti pasiūlymai turi tiek privalumų, tiek trūkumų, todėl mes siūlome uh, pradėti e, laipsnišką procesą, tokį laipsnišką tarptautinės privatinės teisės kodifikavimo procesą, siūlome remtis atitinkamų ramščių sistema, e, kuomet būtų sukūriami bendri greučiai ir po to būtų galima judėti link visapuško bendro kodekso patvirtinimo. Pirmasis ramstis galėtų būti e, susijęs su siekiu užpildyti Europos tarptautinės privatinės teisės spragas gyvendinant teisyną, nustatant bendras taisyklės susijusias su uh, užsienio teisės taikymu ir nustatymu. Antrajame uh, e, ramstėje mes siūlome konsoliduoti teisyną susijusi su TPT, pasitelkiant jau esamas priemonės, e, siekiant bendrai uh, rengti paraiškas. Ir trečiasis ramstis susijęs su įvairiomis priemonėmis, kurios skirtos pagerinti institucinę sąveiką. Pavyzdžiui, e, e, būtų galima įsteigti tinkamą teisino darbo grupę. Profesorius yra prašomas apibendrinti savo pranešimą. Taigi mes siūlome praktišką stebėsenos sistemą nustatyti, nustatyti atitinkamus skyrius tiek teisingumo teisme, įsteigti skyrius teisingumo teisme, tiek nacionaliniuose teismuose atsakingus už TPT, taip pat sukurti procedūrą E, pagal kurią valstybių narių teismai galėtų keistis informaciją ir konsultuotis tarpusio bei užtikrinti Europos tarptautinės pratinės teisės rytį teisėjų rengimą savo tyrimę. Mes siūlome kai kurias priemonės susijusias su bendro kodekso rengimu nukelti ir siūlome remtis tuo e, ramščių, modelių ramščių, e, ką tik pristatytų sistema, kad būtų galima bendrai Europos TPT e, kodeksą parengti vėliau. Ačiū uždėmesi. Ačiū, profesoriu Fonheim. Mm, jūs kalbėjote ilgokai, bet jūsų pasisakymas buvo tikrai įdomus ir dabar iš karto suteikiu žodžių. Žodį kitam mūsų kalbėtojui, Pierui Kalė iš Paris Sud universiteto bei ponui Michael Clancy, Junktinės karalystės Škotijos teisės draugijos atstovai. Nežinau, kuris pirmas pradės. Profesorius Kalė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, man tikrai didelė garbė kreiptis į šią garbę auditoriją. E, kalbėsiu apie E, keičiama reglamentą dėl, e, supa, dėl viešųjų dokumentų pripažinimo supaprastinimo ir rengiamos daugia kalbės anketos. Visų pirma, atsisakoma reikalavimo e, legalizuoti tuos dokumentus. Kas yra legalizavimas? Tai formalumas, kurio pagalba iš galima patikrinti viešųjų dokumentų m, mm, autentiškumą, e, kurių kuriuos piliečiai kartais privalo pateikti kitose šalise. Tai yra klasikinis procesas, pat, pat, pats procesas yra gana sudėtingas, tačiau jis nebeegzistuoja ES, nes visos ES valstybės narės yra pasirašyšios konvenciją, pagal kurią e, viešųjų dokumentų pripažinimo procedūra pakeista apostilės procedūra. Kartais kai kuriuose šalise e, tai nemokama Mm, ta, ta, ta pastilio, kai kur, kurios kitose reikia mokėti iki 50 eurų. Taip nus. Taigi, tuomet, tokiu būdu viešieji dokumentai kitoje šalyje pripažįstami. Reiktų pabrėžti, kad legalizavimo atsisakymas vyksta ES taip pat ir dėl teismo sprendimų. Uh, E, abu Briuselio reglamentai numato, kad legalizavimo, dokumentų legalizavimo nebebus reikalaujama. Ir ES narės e, yra pasirašę arba Briuselio konvenciją 87 metų, arba civilinės teisės konvenciją Jose taip pat numatoma legalizavimo, dokumentų legalizavimo atsisakymas. Taigi iš dalies čia galvo, galioja ES teisė, kita vertus egzistuoja daugybė tarptautinių e, teisės instrumentų šioje srityje, prie kurių yra prisijungę valstybė, e, es valstybės narės. Kaip elgtis piliečiui, kuomet jis turi pateikti dokumentus kitoje valstybėje narėje? Vis pirma, jam reikia išsiaiškinti, ar, e, ar e, pavyzdžiui, galioja kokie nors kokios nors nuostatos, pagal kurias, jeigu reikia pateikti gimimo liudijimą ir kaip jį traktuoja kita valstybė. E, pavyzdžiui, jeigu Prancūzijoje e, gimusio piliečio gimimo liudijimas pateikiamas Italijoje, Vokietijoje. Tos e, dokumentas turi būti su apostilė, nes tose šalise galioja skirtingi reikalavimai. Todėl minėtų reglamentų tikslas yra e, suvienodinti dokumentų legalizavimo tvarką visose valstybėse narėse. Man atrodo, kad tas pasiūlymas tikrai reiškia nemenka pažanga. Tai supaprastinti Europos piliečių gyvenimą jiems prireikus pateikti viešą dokumentą kitoje valstybėje narėje ir taip pat, tai taip pat sumažintų išlaidas, nors jos ir taip yra nedidelis, apostilės išlaidas. Ir taip pat tai leis greičiau pristatyti reikalingą viešąjį dokumentą. Kokia rizika iškyla? Gali būti, kad paplis suklastotų dokumentų kiekis Europos Sąjungoje, nes, kaip minėjau, legalizavimo procedūros tikslas patikrinti dokumento autentiškumą. Tačiau tokia rizika man netrodo reali dėl, dėl poros priežasčių. Visų pirma, kaip jau sakiau, legalizavimo atsisakymas ES valstybėse narėse jau vyksta kai kurių dokumentų atveju, kai kuriuose šalise. Ir aš nepasakyčiau, kad e, staiga, dėl to staiga išaugo suklastotų dokumentų kiekis. Antroji priežastis tikrai abejotina, ar e, apostilės konvencijos tikslas kovoti su suklastotais dokumentais Kalbant apie tai, reikia nepamiršti, kad šalis, kuri e, suteikė dokumento apostilę, įrašo tą aktą į registrą ir būtina patikrinti, ar apostilė yra tikra. Taip pat dėl lingvistinių sumetimų. E, taip, pat, taip pat taip neapsimoka daryti, neapsimoka e, paklastoti apostilę pažymėto dokumento. Taip pat e, egzistuoja, pasiū... taip pat yra pasiūlymas dėl kontrolės mechanizmas, e, kuomet iškyla abejonių dėl dokumento autentiškumo ir bus e, sukurta centrinė institucija, į kurią bus galima kreiptis e, norint išsiaiškinti, ar dokumentas yra e, autentiškas. Šalia to registro, kuriame fiksuojamas e, apostilė pažymėtas dokumentas. E, vertinant šį reglamentą noriu išreikšti porą apgailestavimų. Numatomos reglamento galiojimo apriepti sutarties. Yra sąrašas dokumentų, kuriems bus taikomas šis reglamentas. Aš sakyčiau, kad apsimokėtų jo taikymą numatyti visiems viešiesiems dokumentams, taip pat ir, ir stat, civilinį statusą įrodantiems dokumentams, nes jeigu tie dokumentai nebus įtraukti į taikymą apripti e, legalizavimo reikalavimas, jiems toliau išliks. Ir taip pat e, paveldėjimo dokumentai. Jeigu priimamas sprendimas e, e, šeimų teisės rytyje, taip pat bus atsisakyta visų, būtų geriausia atsakyti visų formalių reikalavimų dėl viešųjų dokumentų. Taip pat noriu čia paminėti to reglamento santykį su kitais reglamentais dėl viešųjų dokumentų Bruselis 1 ir Bruselis 2 Šie reglamentai nemato jokios procedūros, pagal kurią valstybė narė, jeigu jie iškiltų abejonių dėl patikto dokumento autentiškumo, neturės galimybės to autentiškumo patikrinti. Ma, numa, teikiamas pasiūlymas dėl kontrolios mechanizmo labai, norėt, labai trumpai norėčiau pristaty, aptarti ir tą daugia kalbį dokumentą, formuliarą, kur bus informacija apie gimimą, e, civilinės santuokas, partnerystės. Tai tas formuliaras pakeis e, dokumentus išduodamus valstybėse narėse. Jo galiojimas e, bus tapatus. Tai nėra kažkokią novatorišką priemonę, pavyzdžiui, paveldėjimų teisėje numatytas toko dokumento egzistavimas, ekvivalentiško dokumento e, galiojimas, ku, ku, jeigu pilietis pagidauja jį išsiimti. Tokio daugiakalbio formuliaro tikslas e, apseiti be dokumento vertimo į kitas kalbas. Suvienodinus to blanko e, pobūdį išnyks nesusipratimo galimybė, kuomet institucijos galės tą dokumentą patikrinti pagal savo teisės sistemą. Taip pat pasiūlyme numatoma, kad tokio formuliaro naudojimas, e, taikymas yra e, laisvanoriškas. Nes reikia nepamiršti, kad vis dėlto teisinės sistemos valstybėse narėse yra skirtingos ir tas formuliaras e, yra naudingas tik tai e, registruoja tam tikrus faktus aspektus žmogaus gyvenimo e, - gimimą, taip pat santoką, pavyzdžiui. Taip pat kai kurių o, e, faktų, kai neįmanoma atspindėti tame formulėre. Taigi, iš principo, šis naujo, nu, šio naujo daugiau, daugia kalbio dokumento atsiradimas yra geras dalykas, tačiau e, ne visus faktus galima jame atspindėti, tik tai kokio nors įvykio faktą. Ačiū. Ačiū profesoriu Kalė. Dėkoju, kad beveik laikytės jums suteikto laiko limito, o dabar suteiksiu žodį ponui Klansi. Indeed, uh, um... Ačiū pirmininkė, laba diena, ponios ir ponai. Mm, man džiugu būti čia šiame renginyje, kur kalbame apie mm, veiklą per sieną, kad mūsų piliečių gyvenimas būtų lengvesnis. Tai yra sutarčių vienas iš pagrindinių tikslų, kad būtų galima sukurti sąlygas keturioms laisvėms. Tai yra ne vien tik tai sutarties numatyta prievolė, tai aišku ir šiaip išmintingas dalykas. Taigi, kalbant apie 2013 mm, metų reglamentą, reikia pasakyti, kad aišku visą, visą tai prasidėjo nuo 2004 Tamperės ir Stoholmo 2009 metų veiksmų plano, kur buvo pasiūlyti teisėkuriniai pasiūlymai dėl to, kad būtų galima atsisakyti dokumentų legalizavimo formalumų. Taip pat ir Europinė sistema numatė tą, legisla, e, e, tą um, legalizavimą kai kuriuose srityse panaikinti, kaip jau kalbėjo profesorius tik, buvo siekiama skatinti laisvai dokumentų judėjimą, mažinti biurokratiją ir Europos komisija paskelbė tą pasiūlymą, kurį mes šiandien ir svarstome. Dabar galvojant apie 21 e, Hagos konvenciją, dėl to, kur kalbama apie legalizavimo naikinimą, kai profesorius kalbėjo, legalizavimas yra toks formalumas, kur m, mm, diplomatinės, konsulinės tarnybos, tos valstybės, kur parengtas dokumentas patvirtina parašų autentiškumą, pareigų tikrumą tos mens, kuris patvirtina dokumentą ir antspaudo, kuris uždėtas ant to dokumento tikrumą. Ir ta konvencija pakeitė legalizavimą apostile. Ir tuo procesu konvencija konvencijos šalies pilietis, um, pateikdamas dokumentą kitoje konvencijos šalyje, gali, um, kuomet reikalavime, kad tie dokumentai būtų autentifikuoti, uh, prašyti apostilės. Ir yra konvencijos pirmame straipsnėje kalbama apie tokius dalykus, kaip dokumentai iš valdžios institucijų, teismų ir taip toliau apostilė iš esmės taikoma gimimo mirties santokos liūdėjimas patvirtinti, patentams patvirtinti, teismo nutartiems, nutartims patvirtinti. Pirminis pasiūlymas reglamente taip pat apėmė ir panašius dokumentus iš valdžios institucijų. Uh, valstybės narėse, kur um, irgi yra panašių uh, faktų įrodymo reikalingumas, yra įvairūs liūdėjimai, intelektinės nuosavybės teisės, pavyzdžiui, liūdėjimai ar um, kriminalinio teistumo nebuvimo liūdėjimai ir panaš, panašus dokumentai. Pasiūlyme, kaip jau girdėjome, yra numatyti ir saugikliai, kad nebūtų klastojami dokumentai. Ir kai eina kalba apie dokumento autentiškumą, septintas straipsnis leidžia valstybėms narėms Mm, prašyti informacijos iš atitinkamos valstybės narės, kuri išdavė dokumentą valdžios institucijų dėl dokumento tikruvo, tikrumo. Galima susisiekti su valstybės mm, narės institucijomis tiesiogiai, centralizuotai. Uh, Taip pat 11 straipsnis numato ir visas standartinės formas ir tai mažins praktinius sunkumus, kuriuos kelia administraciniai formalumai. Bus sumažintas, biurokra, sumažinta biurokratinė našta ir finansinė našta ir bus galima lengviau užtikrinti, kad piliečiai tikrai galėtų gyventi savo teises per sieną jei bus įgyveninti šie tikslai, tai tikrai padės piliečiams įgyventi savo judėjimo laisvės, sumažins e, piliečiams išlaidą, sumažins formalumų e, kiekį. Svarstant tą pasiūlymą buvo padaryta įvairių pakeitimų. Europos parlamentas siūlė išplėsti sąrašą dokumentų, įtraukti tokius dokumentus kaip, pavyzdžiui, migracijos statuso, e, teistumo liūdėjimo, tiesa teistumo liūdimas yra įtrauktas į teisingumo ir saugumo darbo tvarkės klausimus. Bet pavyzdžiui, dėl vardų, dėl ištokos ar dėl. pavardės po vedybų dėl tų tekstų, kaip yra pasiūlyta komisijos, uh, yra dar ir parlamento pakeitimai ir pirmininkaujant e, Italija pasiūlė e, susiaurinti taikymos e, sritį ir tuomet reglamentas bus taikomas tik tai gimimo, mirties, pavardės, vardo, um, ištokos ir panašiems klausimams, tai pavyzdžiui, uh, gyvenamosios vietos nustatymui, pilietybės nustatymui, tautybės nustatymui, uh, taip pat uh, uh, tėvystės, motinystės e, ar įvaikinimo dokumentams. Kai kurių dokumentų pripažinimo supaprastinimas ES tikrai padėtų užtikrinti vidaus rinkos sukūrimą. Ypač, pavyzdžiui, galvojant apie asmens tapatybės įrodymą. Tapatybės įrodymas yra viena iš pagrindinių teisių, tai yra būtina, pavyzdžiui, kai eina kalba apie mirties ar gimimo užregistravimą, sidarbinimą, būsto susiradimą. Um, netgi, pavyzdžiui, tokius, tokius dalykus ar, ar, ar galima palengvinti, kaip kad, pavyzdžiui, kitų dokumentų gavimą. Uh, Um, labai svarbu, pažiūrėjau, kalbėti taip pat ir apie įmonių dokumentų registravimą, bet kol kas tai dar nėra svarstomas klausimas. E, trūkumas yra tas, kad kalbama apie galimą e, išlaidų naštą ir galima, e, galimus labai ilgus terminus išduodant dokumentus, jeigu ta taikymos rytis būtų labai išplėsta. Uh, jeigu daug būtų pateikiama prašymų. Bet aišku, yra ir pranašumų, kai galvojama apie tokią kuklesnę programą, kaip kokią pasiūlė pirmininkaus Italija, galvojant apie tai, kad paskui, kai jau sistema įsitvirtintų ir visi suprastų, kokia invertinga, būtų galima ją išplėsti vėliau, kaip šį rytį jau ir buvo kalbėta apie tą mintį. 21 straipsnis numato, kad kas trejus metus būtų peržiūrima situacija, sprendžiant ar reikėtų išplėsti taikymos rytį. Jau nustatant, kiek yra pasinaudojama šią sistemą, kiek reikia patikrinimų ir panašiai. Šiuo metu Junktinė karalystė išduoda apie 400 tūkstančio postilių per metus. Tik tai 25 tūkstančiai patektų į šio pasiūlymo taikymą sritį, tačiau kitos valstybės narės teigia, kad jos išduoda daug daugiau tokių dokumentų, taigi tokia studija bus, atlikti nelabai, bus nelabai lengva atlikti. Uh, išsiaiškinant, ar mes žengėme gerų kelių. Dabar galvojant apie daugia kalbės versijas dokumentų, mes neturime statistikos, kuri mums parodytų, kiek, pavyzdžiui, asmenų gavę jungtinės karalystės dokumentus, paskui juos turi išsiversti kitas kalbas. Ir toliau galvojant apie tai, ar daugia kalbės versijos būtų naudingos, čia reikėtų galvoti apie bendrą kontekstą, ką tai reikštų, apie, ką tai reikštų procedūroms, kurios galioja įvairiose valstybėse. Pavyzdžiui, kur reikėtų vertimą pri, e, e, prijungti prie e, pagrindinio dokumento. Galbūt iš tikrųjų įvertinant bendrą kainą, galbūt vertinga ir bendrą tokį dokumentą renkti daugia kalbę versiją. Kol kas nėra aišku, kaip tai veiktų Europos Sąjungoje. Tai vienas iš tokių trūkumų. Na, aš sakyčiau, kad uh, tiek išverstas turinys, tiek neišverstas turinys galėtų būti pateikiamas tiesiog transkribuotas iš e, pagrindinio dokumento. Ir tai reiškia, kad mes tada gautumėm pagrindinius faktus e, daugia kalbė versiją. Ir tuomet tai būtų ir pigiau, ir greičiau e, parengti uh, E, tokius dokumentus ir manau, kad tai yra tik tai pranašumai. Aišku, reikia um, nustatyti aišku ryšį tarp šio pasiūlymo ir e-teisingumo darbo atvarkės. Um, pasiūlymas dėl skaitminės bendros rinkos yra labai svarbus. Manau, kad turime labai didžiai išanalizuoti šį reglamentą, e, kad tikrai niekas nepakenktų skaitminės bendros rinkos kūrimui. Uh, kad nereikėtų paskui ir šio reglamento keisti. Mm, dabar jeigu būtų taikymos rytis susiaurita ir tik tai civilinės būklės įrašai būtų, patektų į taikymos rytį, Tai būtų vienas dalykas, bet jeigu būtų galvojama apie plėtimą, reikėtų valstybėms narėms skirti pakankamai laiko. Ir reikia suprasti, kad reglamentas gali padėti sukurti, užbaigti kurti bendrą rinką, nes tada būtų panaikintos kliūtis piliečiams ir įmonėms priekiauti po ES, veikti po ES. Tai aišku, reikėtų galvoti, kad visų pirma, e, čia dėmesio centre būtų individai, o ne įmonės. Ir reikia vis tik tai nepamiršti ir kitų elementų, kurie svarbus bendros rinkos sukūrimui. Ir prisimenu 2004 metų pasiūlymus dėl konkurencijos ir paslaugų teikimo per ES. Iš tikrųjų, likusios kliūtis gali trukdyti sukurti bendrą rinką ir galbūt komisija dar galėtų plačiau padirbėti, taip pat ir dėl šio reglamento uh, ir užtikrinti, kad e, tikrai panaikinę vieną kliūtį, paskui nepamirštumėm kitų kliūčių, kad jos neliktų ir netrukdytų. Ačiū abiems e, prelegentams už e, įdomų pristatymą. Aš esu pranešėja, perėmiau šį pranešimą iš e, savo kolegos Rapkajaus, galvodama labai paprastai, kad yra akivaizdu, jog ES būtina skatinti judumą, laisvas asmenų ir verslo ir įmonių judėjimas e, yra uh, įtvirtintas ES teisinė. Manau, kad komisijos pasiūlymas atsisakyti apostilės dokumentų legalizavimo, daugiakalbio formularo patvirtinimas, vertimo procedūrų supaprastinimas ir valstybių narių bendradarbiavimo skatinimas tarp administracinių struktūrų galėtų būti greitas, patvirt, greitai patvirtintas įvairios institucijos. Ponas Trupkajus puikų darbą parengiamai atliko, nes parlamentas 2013 gruodį patvirtino savo poziciją, taigi anksčiau nei prieš metus ir parlamentas e, e, pagerino komisijos e, pasiūlymą, buvo išplėstas į, dok, į reglamento apriepti patenkančių dokumentų sąrašas, buvo patobulinta daugiakalbė, daugiakalbis formuliaras, buvo uh, sumažintas reklamų išversti dokumentų sąrašas ir vertimo e, sąnaudos e, buvo perkeltos nuo piliečių ant administracijos pečių, e, tačiau buvo akivaizdu, kad valstybės narės tokiam pasiūlymui nebuvo linkusios labai pritarti. Tuo tarpu dabar supratau, kad tarybos pozicija pakankamai santuri, pirmininkaujanti Italija. Šį klausimą buvo įtraukusi kaip prioritetinį savo darbo tvarkę, tačiau nebuvo pasiektas sustrimas ir tikiuosi, kad pirmininkaujant Latvijai, kaip minėjo ponė Libina Egnerė, bus pasiektas susitarimas, tačiau nepasinto reglamento apriptis bus ribota, diskusijos dėl vertimo tebe vyksta. Nežinome, kada bus galtinai susitarta, taigi būtina surenkti trilogą tarp parlamento tarybos ir komisijos, kad būtų patvirtinta bendroji pozicija. Aš noriu paklausti ir manau, kad galime pradėti diskusiją, jei turėtumėte mūsų prelegentams klausimų. Aš noriu paklausti, kaip atsitiko, kad patekome į tokią padėtį. Ar e, valstybių narių administracijos nepasitikė viena kita? Nes jūs minėjote, kad daug valstybių narių pripažįsta, jog būtina procedūras supaprastinti, ypač tos valstybės, kurios yra pasirašiusios konvenciją dėl apostilės atsisakymo, dėl dokumentų legalizavimo atsisakymo. Tarp kitko, daugia kalbiai formuliarai jau egzistuoja. Buvo patvirtinti čia. Taigi, manau, kad uh, patvirtinę pateiktus pasiūlymus mes galėtume smarkiai supaprastinti savo piliečiams gyvenimą ypač tiems, kurie gyvena užsienyje arba vykdo ten ūkinę veiklą. Nes e, e, teikiami pasiūlymai yra naudingi ypač piliečiams, Taigi aš labai esu suinteresuotas siekti pažangos šioje srityje. Jeigu turite dabar klausimų mūsų kalbėtojams, tai prašau jas užduoti. Ponas Ponas Šukeris pirmasis dabar nori užduoti klausimą, po to ponas Lebreton. Ponas Šukeris iš Rumunijos. Ačiū už suteiktą žodį. Pirmiausiai noriu Jums, e, noriu padėkoti prelegentams už e, jų pranešimus, jie buvo labai įdomus, naudingi, manau, kad e, kiekvienas teisinis instrumentas, kiekviena procedūra galioja tam tikrą laiką, o po to ateina laikas tas priemonės atnaujinti. Dėl to mes čia ir sustinkame, dėl to diskutuojame. Taigi manau, kad teikiant pasiūlymus reikia atsižvelgti į įvairius aspektus. Pradžioje profesorius, man atrodo, minėjo, kad e, Hagos konvencijos registrai susiję su apostilėmis nėra tinkamai kontroliuojami. Ir būtent dėl to kyla tam tikras e, e, nepasitikėjimas iš valstybių narių administracijų pusės. Jeigu teigiama, kad atitinkamos e, priežiūros procedūros pasitelkiamos tik tais atvejais, kuomet dokumentai arba patikros procedūros, kai dokumentai sukelia tam tikrų įtarimų. Tai įsivaizduokime, tokia atveju, kai e, pažyma yra suklastojama. Tai e, kyla klausimas, kas turėtų prisimti atsakomybę administracijos struktūrose už tokių suklastotų pažymų netinkamą patikrą. Suklastojus dokumentą dažnai tiksliau patvirtint tą dokumentą suklastotą patvirtinančiam pareigūnui tenka atsakomybė, taigi reikia galvoti ir apie tai, kaip apsaugoti mūsų pareigūnus, mūsų valstybės tarnautojus. Dabar bandau administracinių posėdžių įsivaizduoti, kaip ta patikra turėtų vykti. Įsivaizduokite, kad viskas vyktų nacionaliniu lygiu. Ir tarkime, jeigu valstybės tarnautojas vienoje šalyje gauna kažkokį tai dokumentą, kuris jam sukelia įtarimų, jis kreipiasi į e, tos šalies kolegas tam, kad būtų patvirtintas to dokumento tikrumas to šalies, kuri, kurioje dokumentas buvo išduotas. Aš manau, kad tokiu atveju kiltų, atsirastų daug daugiau biurokratinių procedūrų, nes pagrindinė institucija administracinė yra ta toje šalyje, kurioje dokumentas buvo išduotas ir tik jie gali patvirtinti, ar dokumentas yra originalus, autentiškas ar suklastotas. Žinoma, suprantu, kad čia yra dar tik projektinė stadija ir būtų galima pateikti pasiūlymų, kaip tą procedūrą pagerinti, tačiau manau, kad būtina ir toliau atsižvelgti į visus aspektus. Galbūt nereikėtų versti piliečių mokėti už dokumentų legalizavimą ir tas sąnaudas turėtų prisijimti ta institucija, kuri privalo patikrinti ir įvertinti dokumentų e, tikrumą. Ir e, būtų galima čia e, galvoti apie, apie vėras institucijas, kurios, pavyzdžiui, išduoda civilinės būklės pažymas arba kitas. Kad būtina atsižvelgti visus aspektus ir pateikti tinkamą analizę bei įvertinimą. Taip pat manau, kad viskas derinus patvirtinta priemonė tikrai bus veiksminga, tačiau dar noriu grįžti prie to valstybės tarnautojo, kuriam galbūt šiek tiek trūksta atitinkamo parengimo ir kuris negali įvertinti, ar e, jam pateikiama pažyma yra klastotė ar originalas. Ir e, jeigu e, dabar labai sudėtinga yra atskirti tas klastotės nuo originalo, kadangi pasitelkiamas modernės technologijos ir jeigu valstybės tarnautojas uh, gavo suklastotą pažymą ir mano, kad ji yra tikra ir padė tinkamą procedūrą ir po to jau išaiškėjo, kad dokumentas buvo klastotė, tai e, tas atinkamas valstybės tarnautojas arba pareigūnas turi būti baudžiamas e, arba gali būti nubaustas. Manau, kad gyvenimas parodys, visas problemas. Taigi mano pagrindinė mintis buvo ta, kad reikia dabar galiojančias procedūras modernizuoti ir atnaujinti, tačiau labai atsižvelgti būtina į visus aspektus. Pono Lebreton žodžius. Nu. Ačiū, mėly kolegos. Noriu padėkoti dviem pranešėjams už jų puikius pranešimus. Ypač noriu padėkoti ponui Kalė profesoriui su kuriuo buvau susitikęs, kai dirbau e, su universitete fakulteto dekanu, taigi labai e, džiaugiuosi vėl šiandien matydamas. Man kelia didelį nerimą šis reglamento pasiūlymas, kuriame siūloma naudoti daugiakalbius formulerus, jie ne tik daugiakalbiai, bet ir e, vienodi, vienos formos. Ir siekiant juos padaryti prieinamus visiems, pateksime į tokią padėtį, kad jie, bandoma mus nuraminti, kad jie nepakeis nacionalinių formuliarų, tačiau puikiai žinome, kad Europos Sąjunga e, sieks pakeisti šiais daugiakalbiais formuliarais nacionalinius formulerus ir norėčiau pakalbėti apie tam tikras problemas, kurios kiltų naudojant daugia kalbius formulerus, remiuosi rengiamais dokumentais, jų nuostatomis, pavyzdžiui, dėl gimimo pažymų. Dėl gimimo liūdėjimo, tiksliau ten e, siūloma nenurodyti vaiko lyties, o nurodyti vaiko, vaiko žanrą. Ir tokiu būdu mm, bandome užtikrinti e, arba teigiama, kad tuos pasiūlymus įgyvendinę mes užtikrintume laisvesnį asmenų judėjimą, tačiau norint viską užtikrinti laisvą judėjimą reikėtų atsisakyti valstybių narių modelio, o mes turime omenyje, <clears throat> kad kol kas valstybių narių modeliai ir savo valstybės mūsų piliečiams ES yra pakankamai brangios. Taip pat galėtume įsivaizduoti ir tokią situacija, kad kai kurios e, e, tarp valstybinių mastų veikiančios įmonės dabar bando priversti tokiais pasiūlymais e, valstybės prie jų prisitaikyti. Aš manau, kad tas įmonės turėtų taikyti, taikytis prie valstybių. Taigi neturėtume dabar aukoti laisvo, ant laisvo judėjimo aukuro mums kit, brangių kitų vertybių. Manau, kad reikia apibendrinti paprasčiausiai dabar galiojančią e, dokumentų e, legalizavimo sistemą naudojant apostiles ir skatinti valstybių narių tarpusio bendradarbiavimą. Taip pat manau, kad nacionalinės valstybės ir valstybių narių skirtumas yra visų mūsų turtas ir nereikėtų jo atsisakyti pasitelkiant kitokias praktikas pirmininkė. Ačiū ponė Lebretonai už jūsų pakankamai aiškiai pristatytą poziciją. Dabar ponui Būdai suteiksime žodį. Ačiū, pan pirmininkė. Norėčiau labai padėkoti profesoriams kalbėjusiems svarbia tema. Jis svarbi tarybai, komisijai, parlamentui, visiems. Mes visi siekiame palengvinti Europos piliečių gyvenimą, jį supaprastinti, tačiau kartu turėtume elgtis labai apdairiai neturėtume siūlyti tokių sprendimų mechanizmų, kurie arba kurios pasitelkus piliečiams kiltų grėsmė, su kuria būtų sudėtinga e, susidoroti. Palankiai vertinu tarybos poziciją dėl šio dokumento. Aš norėčiau, kad šis reglamentas galiotų ir kitiems teisės aktams ir toliau. Žinau, kad daugumoje valstybių narių kyla sunkumų įgyvendinančio reglamento nuostatas, kiekviena vyriausybė su jais susitarė, ta, susidurė, tačiau manau, kad e, sprendimas, e, kuris yra siūlomas atsisakyti tikrinimo, yra nepriimtinas apostilė dokumentų patvirtinimai E, dokumentų tikrumo patvirtinimo sistema tai yra tam tikri saugikliai piliečiams, siekiant juos pačius apsaugoti, jeigu nebus nepriklausomos institucijos, kuri tikrintų dokumentų tikrumą, kils galiausiai didelis nepasitikėjimas piliečių tarpe. Aš, pažiūrėjau, negalėčiau dirbti laikydamas rankoje dokumento, kuris nebūtų patvirtintas kompetitingos institucijos, kuri prieš tai jo nebūtų patikrinusi. Tai man suteikia papildomo tikrumo, kaip užtikrintumo kaip piliečių ir manau, kad bent jau reikėtų numatyti tokio užtikrintumo galimybę, nes esama tikrai daug įvairių dokumentų, pažymų, e, kurios yra naudojamos viešoje erdvėje ir jeigu tie dokumentai yra klastotis, tai gali kilti rimto masto žala. Taigi e, mes neturėtume betodariškai bet supaprasti galiojančių procedūrų. Žinoma, reikia mažinti sąnaudas, tačiau nereikia atsisakyti tų uh, e, tikrumą užtikrinančių uh, saugiklių, reikia vadovautis aiškia logika savame suprantama, piliečiai nenori mokėti daugiau mokesčių, nori mokėti kuo mažiau įvairių rinkliavų, taip pat nenori turėti reikalų su e, keliomis institucijomis, kad gautų vieną dokumentą ar kokią nors pažymą, tačiau reikėtų ieškoti tam tikro vidurio kelio, siekiant tiek sumažinti išlaidas, e, tiek nesusilpninti atitinkamo saugumo, e, užtikrinant, kad dokumentai būtų tikri. Ačiū. Jau. Ar dar kas nors norėtų paprašyti žodžio? Aš pati norėjau paklausti Ar e, galbūt kuris nors kalbėtos ar abu norėtų sureaguoti į diskusijose išsakytas mintis? Profesoriau Kalė, man atrodo, kad jūs turite, kaž, norite kažką pasakyti. Taip, norėčiau e, sureaguoti. Aš pritariu išdėstytiems tikslams, tai yra, kad legalizavimo atsisakymas neturėtų vykti teisinio saugumo sąskaita, juridinio saugumo sąskaita. Norėčiau akcentuoti keletą veiksnių, kad matytume visą tai perspektyvoje. E, jau daugybė legalizavimo, e, atsisakymo e, sprendimų primti Europos Sąjungoje, tačiau nėra iki šiol jokio apostilės autentiškumo mechanizmo ir būtent šiuo pasiūlymu tas toks mechanizmas, kontrolės mechanizmas siūlomas. Uh, Kažkas iš kalbėtojų sakė, kad jeigu netikrinamas registro autentiškumas negalima kitaip įsitikinti apostilės autentiškumu, e, apostilę kiekvienas gali padaryti pas save, pasirašydamas dokumentą, o registras ir kuriamas būtent tam, kad būtų galima tikrinti dokumento tikrumą. Ir ir tai gali e, taip atsitikti, kad apostilės atsirandančios, apostilė pažymėti dokumentai gal, bus netikri. Tačiau tai iš tikrųjų tai yra kova su padirbtais dokumentais. Ir ar galime būti, galėsime būti tikri, kad dokumentas autentiškas, jeigu institucija iškils e, klausimų, ji kreipsis į centrinę instituciją, kuri savo uoštų kreipsis į dokumentą išdavusią valstybę ir tai bus tikrinamas dokumento autentiškumas. Ir na, tai bus susijęs su tam tikrais kaštais. Kol kas sunku e, iš įvertinti tokios naujai atsirandančios sistemos kainą, nes tokios sistemos nėra. Neaišku, reikės labai daug, e, kontrol, ar labai daug kontrolės atveju pastakys ar nedaug. Prašau, ačiū. E, vicepirmininkas Valkalsar Siso akcentavo, kad reikia kurti tiltus tarp skirtingų teisės sistemų ir vengti visiško harmonizavimo, siekti bendradarbiavimo civilinės teisės rytyje. Manau, apie tai turime ir kalbėti. Mes nesiekėme uh, panaikinti nacionalinių sistemų apsauga nuo to yra subsidiarumas turime mm, visų klausimų imtis taip, kad tai atitiktų mūsų nacionalinę tradiciją ir kad tai būtų sprendimai veikiantis visoje Europoje. Komentuodamas sukčiavimo ir valstybės tarnautojų atsakomybės klausimus, pareig, kalbant apie pareigūnus, kurie tikrins, ar dokumentai autentiški su apostilės sistema, uh, yra spragų uh, sukčiavimui ir Junktinėje karalystėje buvo bylų teisme, uh, kuomet remiantis Hagos konvencija, tie dokumentai nebuvo patikrinti. Ir tuomet atsakinga institucija uh, bus privalės atsakyti. Nemanau, kad įmanoma išvengti atsakomybės, kad ir kokią sistemą taikytume. Uh, jei kažkas kažkur padarys klaidą dėl aplaidumo, tai pasiekmes bus juntamos arba civilinėje teisės arba būdžiamosios teisės sistemoje. Ir čia pereinu prie jūsų aptartos temos, pirmininkė. Ar stinga pasitikėjimo tarp valstybių narių? Nema... Tikriausiai negalėčiau komentuoti tų sąsajų ir ryšių, kurie mus laiko drauge. Ir galbūt vienais atvejais jie tvirtesni nei kitais. Tačiau reiktų pastebėti, kad bet kokia nacionalinės teisės sistema, kuri nori išsaugoti savo uh, pasirinktą požiūrį į teisės sistemą ir tai yra visiškai teisėta, pavyzdžiui, kodifikavimo atvejais. Kodifikavimas, o ne visoje Europoje įvedama vienoda sistema ir užtikrins skirtingą požiūrį privatinę tarptautinę teisę. Ar mums pavyks užtikrinti visų valstybių pritarimą visoms tos uh, teisės kodekso sistemos dalims. E, ta jau spręs ateities kartos. Manau, kad reikia viską žvelgti iš ilgalaikės perspektyvos. Jei e, laikomės nuostatos, kad iš esmės tai bus e, civilinį statusą įrodančių dokumentų e, išbandymas, galime mąstyti apie laiką po trijų metų, nes 13 straipsnėje tai numatomas kaip apmąstymų momentas ir apsisprendimas, ar, norime, ar norėsime toliau vystyti šią sistemą. Svarbiausia yra tai, kad nebūtų daromi jokie e, žingsniai, po kurių nebebūtų grįžimo atgal jei reglamentą svarstysime būtent iš tokios perspektyvos, tai mums atsiveria galimybė palengvinti Europos piliečių gyvenimą, tai turėtume tą galimybę ir išnaudoti. Ačiū. E, tai buvo tikrai labai išmintingas diskusijų ir išklausytų pranešimo apibendrinimas. Noriu padėkoti Jums už Jūsų pasisakymus. Ir, pirmininkė, manau, dabar galime išsiskirsti kavos pertraukos ir su iš tikrųjų teisė į kavos pertrauką yra konstitucinė. E, susirenkame atgal po 11.20. O kava mūsų laukia už salės durų. 11.25, You know, it's not going to work at 11.25, is it? <laughs> Uh, what time is it to say? It's 11.08? Oh, well.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 ako se vama javi, osjeću vam naknadno link gdje se vi možete gdje se ja mogu i onda će meni slati. Onda će vama slati. Newsletter. Newsletter i to, ali vam, ali vam je uvijek informacija o najnovijim analizama. Da, da, da, da. da. Ja to e, većinom popišem, ako mi je nešto interesantno spremno. Čuj, ja imam te četiri takve stvari na koje sam utječen. Jedna je Policy Europe, to je Policy kind of subject or, or can we can... Ladies and gentlemen, may you please be seated. Ponios ir ponai, prašau visus susėsti.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 kurias aptarinėsime dabar. Dabar žodis profesoriai Kristijan Vendehorst iš Vienos universiteto. Ačiū pirmininkė, gerbiami Europos parlamento, nacionalinių parlamentų nariai. Ponios ir ponai, noriu padėkoti už man e, suteiktą galimybę pasisakyti šiame renginyje ir aptarti paveldėjimo ir šeimos teisės europinių sutarčių modelių kūrimą. Kalbėti apie tai, kas aktualu 21 amžiaus piliečiams, kurie naudojasi judumo laisvę, kurie gyvena susituokęs ir susilaukia vaikų ne savo gimtinė, gimtoje šalyje. 16 milijonų e, porų ES yra tarptautinės, daugybė e, santokų yra tarptautinės ir yra daugybė tokių registruotų partnerysčių. Finansinė išraiška vertinant su tuoktiniu ir buvusiu partneriu turto ryšius, tai tai sudaro 123 milijardus eurų. Tai labai svarbi Europos rinkos sritis ir e, saugumo, teisingumo ir laisvės erdvės sritis. Europa at, šiandien atrodo štai taip. Ir nors viskas nėra ypatingai sudėtinga, vis dėlto yra problemų, su kuriomis susiduria tarptautinės poros. Norėčiau e, aptarti keletą iš tų problemų. Visų pirma, e, netikėtumai, surprizai laukiantis žmonių, kai jie apsigyvena kitoje teisės sistemoje e, Paprastai e, įprastinė poros buveinė sprendžia, kurios valstybės įstatymai taikomi. Todėl pakeitus įprastinę buveinę pasikeičia ir taikytina teisė. Pavyzdžiui, pagal Roma, Romos trečiąjį reglamentą persikė, persikėlimas į kitą jurisdikciją reiškia, kad taikomas ir kitoks ištokos režimas. Ir tai dažnai Mm, reiškia netikėtumus. Pavyzdžiui, jei pora iš Austrijos persikėlė į Vokietiją, ištokos, ištoką reglamentuojas įstatymai Vokietijoje ir Austrijoje labai skiriasi. Ir tai reiškia, kad poros laukia įvairiausi surprizai, ypač silpnesniosios poros pusės. Paveldėjimų teisėje yra tas pats. Pavyzdžiui, gimt, e, gimt, gimtojoje poros šalyje, jeigu e, paveldėjimo teisė numatyta e, pa, vienam iš partnerių, jiems persikėlus į kitą teisės sistemą, jeigu tokia paveldėjimo teisė nepa, nepripažįstama, vienam iš partnerystė viena iš partnerystės sudariusių šalių gali būti, kad ta, tos teisės prarandamos. Dar vienas svarbus veiksnys e, - palankiausio savo teismo ieškojimo. Ieškojimas tai susijęs su antruoju Bruselio reglamentu ir vienas iš e, poros, vienas iš sutoktinių gali būti suinteresuotas ieškoti savo palankaus teismo, ypač jei sudaroma iki vedybinė sutartis, e, gali būti bandymų e, vykti į tokią šalį, kurioje pagal galiojančius įstatymus iki vedybinės sutarties nuostatos negalioja. O rimčiausia situacija yra tai, tie atvejai, kuomet galioja įvairių šalių įstatymai. Net įprastinės ištuokos atveju gali galioti kelių šalių e, jurisdikcija ir įstatymai. Pateiksiu pavyzdį poros, kuris susitokė Vokietijoje, paskui persikėlė į Austriją, ten išsiskyrė, vyras persikėlė į Niderlandus, kur e, padavė paraišką dėl ištuokos. Tai nėra labai sudėtinga byla, tai susijęs su pensijų fondais, e, šeimos E, namu bei vaikais. Tačiau, kaip matome, e, skirtingi teismai nagrinėja skirtingus e, aspektus ir taikytina yra Olandų, Olandijos, Austrijos, Vokietijos teisė ir ne visi klausimai dar išspręs, išspręsti yra daugybė netitikimų. E, teisininkai e, dirbantis su tokiamis bylomis yra įpratę prie tokių situacijų, jie yra išplėtoję labai sudėtingus sprendimus, tačiau bilinėjimasis yra labai brangus. Tokiose bylose ir labai ilgai užtrunka. Tai nepriimtina 21 amžiaus Europai. Na, tik truputį sutirštindama situaciją galiu pasakyti, kad tie, kurie susitokia su kitos šalies piliečiu arba persikelia gyventi į kitą valstybę, pasmerkia save teisiniam neiškumui. E, koks sprendimas čia būtų primtinas? E, teisės nuostatų kodifikavimas, kaip buvo jau minėta šį rytą, taip pat Europos santokos instituto atsiradimas, bet kaip tikriausiai negalima spėti, artimiausioje ateityje jis neatsiras. Kitas variantas būtų užtikrinti didesnę autonomiją e, sutoktiniams ar partneriams, nes peržvelgus galiojančius instrumentus, ypač e, reglamentuojančius turtinius santykius, jeigu pažvelgsime į Briuselio antrąjį A peržiūrėtą e, peržiūrėtos redakcijos reglamentą, šalis gali pačios pasirinkti, kokie įstatymai jiems galios, kad išvengtų keblumų. Taigi tai būtų sprendimas. Lygiai taip pat iki vedybinė ir povedybinė sutartis, kai tik jos įsigalioja, irgi galėtų išspręsti visas problemas. Jei pasirinkus taikytiną teisę, jeigu yra galimybė pasirinkti taikytiną teisę, kodėl poros to nedaro? Uh, egzistuoja daugybė priežasčių. Visų pirma, dažniausia priežastis jo, žmonės nežino apie egzistuojančias galimybės. Ir santykiuose kalbėti apie tokius dalykus yra labai sunku. Taip pat nežinia, ar galėsi. Mm, ar turėsi galimybę gauti teisininko konsultaciją už prieinamą kainą. Todėl ypač akcentuočiau teisės, taikinos teisės pasirinkimą. E, taip pat apsisprendimą rinktis tarpininkavimą šeimos konfliktų sprendimo atveju, jeigu sudaroma santoka, e, registruojama partnerystė, užregistruojami vaikų gimimai. E, nusprendus rinktis standartinės nuostatas, teisės nuostatas, e, viskas, e, apsirib, viskas supaprastėtų, bent jau būtų taikomas vienas teisinis režimas. Kitas etapas būtų europinio pavyzdžio e, santuokos sutartis, sutartis e, šeimos teisės srityje, bet kad jie tokios tipiniai pavyzdžiai atsirastų, tam reikia šiek tiek laiko. Taip pat norėčiau pristatyti projektą, kurį išplėtojame draugę su profesoriumi Udo Bulke e, šeimos teisės komisijos atstovu iš Austrijos ir manome, kad mūsų pasirinkti sprendimai galėtų būti išplėtoti Europos komisijos. Ačiū. Thank you, professor. And, uh... Ačiū, profesorė. Dabar suteiksime žodį ponui Kurtui Lechneriui, pasveikinsime, jis yra komiteto narys ir taip pat pranešėjas dėl paveldimo klausimų, jis taip pat notaras. Ir ponia Iva Poter, kuri yra mm, Estijos notaro rūmų patarėja teisės klausimais. Tai dabar kokia jūs norėsite kalbėti tvarka, tai prašom, turime bendrai 20 minučių nedaugiau šiam klausimui. Prašom. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, für die Ačiū, pana pirmininkė, už kvietimą. Labai džiaugiuosi galėdamas vėl uh, čia atvykti, nes prieš tris metus buvau šio parlamento nariu. Buvo labai įdomu dabar dalyvauti po tam tikro laiko tarpo ir vertinti tą darbą, kurį e, dirbome prieš kurį laiką kitoje pusėje. Aš neturiu su savimi tiek daug gražių vaizdų, kaip ponė Vendergast. Noriu pasakyti, kad e, tinkamos procedūros buvo prieš tris metus patvirtintos e, ir manau, kad problemų buvo ir prieš tai bus ir vėliau. Tai, ką pasakė ponė Vendegards, galiu tik tai e, papildyti. ypač tarptautiniu mastu, jeigu e, partneriai šeimoje netinkamai susitvarkia paveldėjimo dokumentus, tai <clears throat> gali nukentėti vienam partneriui mirus ir kito partnerio interesui. Reglamentuose teigiama, e, kad e, palikėjas gali e, pats pasirinkti, kokia, kokia šalies teisė vadovaujantis yra tvarkomas jo palikimas. Vertant pirmosius komentarus, teisininkai įvairioje literatūroje suranda daug problemų. Manau svarbu konstatuoti, kad įprastais atvejais būtina kad piliečiai galėtų suvokti šio reglamento nuostadas aiškiai. Nes <clears throat> piliečiui svarbu žinoti, pažiūrėjau, tokį dalyką, kad e, jo paskutinė gyvenamoji vieta yra lemiamas faktorius e, pasirinkant paveldėjimo teisės sistemą. Taip pat svarbu, kad reglamentas būtų kuo trumpesnis, e, kuo mažiau būtų jame įvairių smulkių išaiškinimų ir e, taisyklių, todėl buvo teisingai pasirinktas požiūris neapibrėžti įprastos e, gyvenamosios vietos. Gyvenamoji vieta nėra apibrėžta taip pat ir kitose ES reglamentuose, taip pat ir valstybių narių teisės aktuose ir mano nuomonė toks požiūris yra teisingas, turint omenyje, kad nėra e, bendro apibrėžimo, kas yra gyvenamoji vieta. Tačiau, e, pavyzdžiui, nustatant vaiko gyvenamąją vietą ir jo e, priežiūros aplinkybės aiškinantis turi būti numatyta galimybė pasinaudoti kitomis procedūromis nei paveldėjimo atveju. Reikia numatyti galimybę atskirus atvejus išsameu išnagrinėti. 21 straipsnio antroje dalyje yra numatyta galimybė išimties tvarka taikyti kitos šalies e, o ne šalies, kurioje buvo palikėjo paskutinė gyvenamoji vieta e, teisinė sistema arba paveldėjimo teisės sistemos. Tokiu atveju, <clears throat> jeigu palikėjas tokios valios nėra pareiškęs atitinkamą sprendimą taikyti kitos, o ne e, paskutinės gyvenamosios vietos šalies paveldėjimo teisę gali priimti tik tai teismas. Ir materialinė paveldėjimo teisė yra sudėdamoji valstybių narių teisinės kultūros dalis, todėl reglamentas turėtų daryti kuo mažesnę įtaką šiai šioms nusisavėjusiams e, teisinėms tradicijoms. Labai svarbu pažymėti, kad e, nacionalinis e, teisų į paveldėjimą pažymos nenukentėtų nuo reglamento nuostatų ar kitų teisės aktų. Profesorius Lagardas, kuris po pietų lankysis mūsų renginyje yra kalbėjęs apie tikrą revoliuciją, kurią gali sukelti šie e, paveldimo teisės rytie teikiami pasiūlymai. E, Turiuomenė šis reglamentas. Ir tai iš tiesų yra tiesa, nes labai svarbu užtikrinti, kad interpretuojant reglamentą reikėtų susitarti dėl bendrų interpretavimo nuostatų. Ir e, nacionalinis teisės dogminės nuostatas ir aspektus reikėtų taikyti labai ribotai. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į tai, kad reglamentas, jo nuostatos negali nustatyti jokių su mokesčiai susijusių su aspektų. Tačiau dabar komisijoje yra įsteigta atitinkama ekspertų grupė, tačiau atrodo, kad valstybės narės nėra linkusios pritarti pagrindų direktyvai susijusiai su uh, mokesčių aspektais paveldėjant tam tikrą turtą. Komisija dirba savo darbą, notarų rūmai rengia įvairius seminarus, kvalifikacijos kelimo kursus organizuoja, tačiau manau, kad ir pačios valstybės narės turėtų imtis iniciatyvos į savo rankas. Jungtinė karalystė, Arija, Danija nedalyvauja gyvenančių reglamentą, dėl to apgailestaujame ir taip pat apgailestaujame, kad reglamente nėra aiškiai parašyta, kad jos turi būti tokia atveju traktuojamos kaip trečiosios šalis kitose reglamentuose. Tai parašyta ir dėl to kyla tam tikri teisiniai padariniai. Ne, e, e, ir turi būti tam tikra priežastis, kodėl kitose reglamentuose tokias valstybės yra laikomas trečiosiomis, o šiame reglamente ne, aš manau, kad jos turi būti akivaizdžiai laikomas trečiosiomis valstybėmis. Taip pat, e, pavyzdžiui, ir gyvenamoji vieta pagrindinė, kuri galėtų būti už ES ribų, tarkime, JAV čia galėtų sukelti nemažai teisinių konfliktų, e, taip pat e, atitinkamos valstyb, tarp valstybinės sutartys, kaip numatyta Lisabono sutarties e, atitinkamame straipsnė 51-ame, negali būti, negali įtakoti šio reglamento, nes tarp valstybinės sutartys turi būti interpretuojamos nepriklausomai nuo starties dėl es veikimo nuostatų nacionaliniuose teismuose, mano nuomonė, galima būtų pasiekti bent jau e, pusėtinų rezultatų, tik tai labai ribojančiai taikant tarp valstybinių sutarčių nuostatas geriausio būtų jų apskritai atsisakyti. Taigi politiškai vertinant yra visiškai teisinga kad šio klausimo svarstymo e, imtųsi svarstyti ES institucijos kartu su valstybėmis e, narėmis e, ir apibrėžtų bendrai savo santykių su trečiosiomis šalimis. Vokietijai tos svarbiausios trečios šalis yra, pavyzdžiui, Turkija, Iranas, buvusios Sovietų sąjungos respublikos. Pabaigai dar noriu tarti e, keletą žodžių apie Europinę paveldėjimo pažymą. Yra siūlomas įvairios, įvairios formos, mano nuomonė tie formuliarai yra labai didelės apimties, komisija parengė tuos formuliarus atsižvelgdama į valstybių narių atstovų pageidavimus konsultacijų procedūros eigoje ir e, Tas pats pastebima ir kitose sritise, pavyzdžiui, nustatant tam tikras vartotojo apsaugas susijusias taisyklės ir kriterijus ir visi būtinai nori, kad jiems svarbios nuostatos būtų įtrauktos ir galutinis dokumentas po to kuris yra parengiamas, atrodo labai sudėtingas ir nesuprantamas, taigi reikės palaukti, kaip jis bus e, naudojamas praktikoje ir kokių problemų kils susijusių, pavyzdžiui, su e, teismais. Gali būti, kad Europos teisingumo teismas nepritars tokiai e, europinės paveldimo pažymos formai. čia e, taip pat e, <clears throat> manau, kad e, didelių kompromisų neprireiks, nes nuomonės dėl reglamento skiriasi nežymiai ir konsultuojantis pasitelkus mokslininkų išvadas, manau, kad galima visas tas konfliktinės situacijas išspręsti, pozicijas suderinti. Čia dabar neturėtume skubėti ir aš manau, kad prerogatyvą turėtume mm, teikti e, nuostatai susijusiai su gyvenamosios e, vietos įtaka, pasirinkant paveldėjimo teisės e, sistemą, taip pat būtina atkreipti dėmesį į tarpvalstybinių sutarčių keliamas problemas šio reglamento nuostatų įgyvendinimą. Ačiū uždėmesi. Prašoma dabar žodis Jums, ponė. Ačiū už šią galimybę būti čia, pristatyti mūsų analizę prieš kalbėdama apie paveldėjimo nuostatas. Noriu pasakyti, kad e, aš e, dirbau kaip notarė ir mano darbas yra da, mano darbas suteikia man galimybės pasidalyti praktinę patirtimi paveldėjimo klausimais taip pat ir testamentų liudėjimo klausimais. Estijoje paveldėjimas gali būti sprendžiamas tik tuo met, jei mirusiojo paskutinė gyvenamoji vieta buvo Estija ir taikina, taikiniai įstatymai yra tos valstybės, kurioje gyvena mirusysis įstatymai ir taigi pasiremiau savo patirtimi susi, tais klausimais, kurie, kurie yra susijęs su šio reglamento taikymu. Ir galiu pasakyti, kad paveldimo klausimais yra taikomos taisyklės pagal nusavybės valstybės įstatymus ir procedūra turi būti vykdoma tik toje valstybėje. Tai turi palengvinti, aišku, mirusiojo palikimo paveldėtojų situaciją, nes tuomet nereikės labai ilgų ir brangių paveldimo procedūrų vykdymo skirtingose valstybėse narėse dėl to paties turto dėl e, to paties klausimo paveldėjimo. Taip pat yra nustatomas konkrečios taisyklės dėl testamentų liudijimo ir formo ir turinio. Ir tie reikalavimai išplaukia iš reglamento ir į juos turi būti atsižvelgta e, rengiant testamentus taip pat. Kalbant apie paveldimo klausimus, kai yra nustatoma teismų jurisdikcija ir taikytina teisė, reikia įvertinti mirusiojo paskutinę gyvenamą vietą. Tačiau sudėtinga yra tai, kad pačiame reglamente nėra apibriešta, kas yra tai prastinė gyvenamoji vieta. Taip pat nenustatomi ir kriterijai, pagal, kurie yra būtini tos vietos nustatymui. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad nors ir nėra Europos Teisingumo teismo prezidentų teisės paveldėjimo klausimais, Teisingumo teismas yra prieėmęs nutarčių kitose e, teisės rytėse, kad e, įprasnė gyvenamoji vieta turi bendrijos prasme, tai yra, yra savrankiška ta prasme nuo ES teisės. Ir dabartinė prezidento teisė rodo, kad asmenys negali turėti įprasnės gyvenamosios vietos skirtingose valstybės narėse. Ir tokie atskiri faktoriai, kaip kad pavyzdžiui nekilnomo turto turėjimas, mokesčių mokėjimas, gyvenamosios vietos registravimas, situacija negali vieni atskirai e, sudaryti tokių elementų, pagal kuriuos yra nustatoma įprasnė gyvenamoji vieta. Reikia tam tikro nuolatinumo, nustatant, e, kokia yra tai prasnė gyvenamoji vieta. Paprastai tai yra valstybė, kur uh, asmens, atitinkamo asmens interesų centras yra nuolatiniu pagrindu. Ir taigi, nustatant įprastinę gyvenamą vietą, reikia atsižvelgti įvairius elementus. Komet paveldėjimo byla pradedama paveldėtojų, kitų naudos gavėjų, tai pirma informacija dėl e, mirusiojo gyvenamosios vietos yra pateikiama tų, kurie nori, kad tas paveldimo klausimas būtų išspręstas. Paprastai gyvenamosios vietos tiesiog registracija ar tie faktai, kurie pateikti mirties liūdime, negali būti vieni naudojami be kitų elementų, nustatant įprasinę buvimo vietą, gyvenamą vietą. Mm, Estijos notarų taisyklės nustato, kad kai nustatoma mirusioje gyvenamoji vieta, reikia atsižvelgti ir papildomus faktorius. Tai yra e, bylos šalių e, ketinimai, pavyzdžiui, intencijos turi būti įvertinti taip pat. Ir kai eina kalba apie bylas per sieną, kuomet uh, Mm, naudos gavėjai teigia, kad e, mirusysis turėjo kelias gyvenamasias vietas. Galiausiai, sprendžiant tokią bylą, paaiškėja, kad tiesiog buvo tokie ketinimai spręsti bylą Estijoje būtent todėl, kad procedūros kitose valstybėse narys yra pernelyg komplikuotos ar brangios, arba galbūt buvo tiesiog norima išvengti paveldėjimo mokesčio mokėjimo Ar galbūt tiesiog nėra reikalingų įstatymų kitoje valstybėje narėje, kad būtų galima tinkamai išspręsti paveldėjimo klausimą ten. Mm, Europos paveldėjimo sertifikatas, kuris liudėjimas, kuris yra nusatytas šio reglamento, gali būti panaudotas kaip įrodymas, kad paveldėjimo procedūros yra atliktos ir kad naudos gavėjai, kurie turėjo teisėtų teisių gauti e, mirusiojo turto, yra nustatyti tinkamai, tiksliai, tačiau jis nesukuria teisinių teisių ir tai gali būti laikoma kaip savanoriško pagrindų išduotas dokumentas kuriuos siekiama įrodyti, kad paveldėjimo procedūros mūsų atžvilgių yra atliktos ir yra nustatyta tose procedūrose, kad paveldėjai turi teises į um, mirusiojo turtą o tada jau mm, Europos paveldėjimo sertifikatą išduodančios institucijos pareiga yra um, užtikrinti, kad visa pateikta tame sertifikate, tame liūdėjime informacija yra tiksli ir patikima ir kad ją bus galima pasikliauti kitoje valstybėje narėje. Kalbant apie Europos paveldėjimo sertifikatą, e, iš tikrųjų gali būti taip, kad praeis bent keliari metai vykdant tas paveldėjimo procedūras ir Žinoma, visuomet reikia laikytis teisės aktų netgi tuo met, kai yra pateikė, pateiktas, netgi kai nėra pateiktas prašymas gauti Europos paveldėjimo e, liūdėjimą reikia atsižvelgti į visas faktinės aplinkybės, kad jos būtų tikslios ir patikimos, nežiūrint to, ar jos yra didinėjamos nacionalinio ar europinio paveldėjimo liudijimo pagrindu. Ir ne, nežiūrint to, ar čia teisminės ar neteisminės institucijos atlieka tas paveldėjimo procedūras. Europinis paveldėjimo liudijimas gali būti uh, garantuotos tik tuo met, jeigu yra laikomas reglamento taisyklių. Reglamentas nustato, kad valstybių narių atitinkamos institucijos privalo laikytis atitinkamų pareigų. Mm, ir tik tuo met, jei valstybių narių uh, institucijos nori bendrabiauti ir keitis, keisis informacija klausimai susijusiai su paveldimu. Tik tuomet tas liudimas bus efektyvus ir visos procedūros bus efektyvios. Pavyzdžiui, dėl pasirinkto teismo praktikoje, norint užtikrinti, kad bendrosios jurisdikcijos teismas nepradėtų paveldimo procedūrų. E, jeigu yra pagristų abejonių, visų pirma, turi būti išsiaiškinta ta įprastinė gyvenamoji vieta. Ir tik tuomet bendrosios jurisdikcijos teismas gali spręsti visus klausimus. Yra, pavyzdžiui, Estijos notarai susidūrė su tokiais atvejais, kuomet procedūros yra pradedamos Estijoje, nors jau yra pavyzdžiui, kontaktų su paveldėtojai Suomijoje. Nežiūrint to, kad abiejų valstybių yra taikomas bendras principas, kad paveldimo procedūros gali būti pradėtos jų valstybėje tik tuo met, jeigu tai buvo mirusioje paskutinė įprasnė gyvenamoji vieta. E, taip pat e, pagrysta būtų tikėtis, kad prieš išduodant Europos paveldėjimo liudėjimą būtų atliktas tyrimas dėl to, ar yra, pavyzdžiui, testamentas ir tą turi padaryti tos institucijos, kurios nagrinėja paveldimo klausimą kitoje valstybėje narėje, su kuria mirusysis buvo glaudžiai susijęs. Čia, aišku, svarbiausias rūpestis yra užtikrinti, kad um, valstybė valstybės narės turėtų galimybės gauti informacijos iš kitos valstybės narės, bet aišku, tik tuomet, kai nagrinėjamas Europos paveldėjimo liūdimas. Reglamentas neprimeta jokių prievolių atskleisti informaciją tuo met, e, kai nacionaliniai įstatymai to neleidžia. Tai reiškia viena vertus, kad e, paveldimo procedūros tokios patobulintos negali būti vykdomos, kita vertus naudos gavėjai, kurie turi teisę gauti informaciją apie e, paskutinę valią, testamentą, vis tiek dar turėtų vykti į tą kitą valstybę narę, kad, jį, kad gautų tą testamentą. Uh, Na ir galiausiai tai reiškia, kad e, Europos paveldėjimo liudijimas nebūtų tikslus, kadangi nebūtų atsižvelgta į tik tikrą paskutinę valią mirusio. Tai tada kas būtų atsakingas už tai, kad nebuvo surastas tas testamentas iš kitos valstybės, pavyzdžiui, institucijų, ar tai būtų um, atitinkamos valstybės narės institucijos atsakingos už tai, kurios svarstė tą paveldimo klausimą, ar paveldėtojai. Uh, Labai svarbu, kad iš tikrųjų procedūros būtų pradėtos ir atliekamos tik toje vienoje valstybė narėje ir paveldėjimui taikomi statymai e, vadovautųsi tomis pačiamis normomis, nesvarbu, kur tos procedūros būtų atliekamos. Iš tikrųjų, tai garantuotų piliečiams, kad būtų mažiau biurokratijos ir tuomet būtų autentiški dokumentai ir teismo sprendimai e, pateikti ir Europos paveldėjimo liudimas turi būti pripažįstamas ir galiojantis gyvenantis kitoje valstybėje narė. Tačiau kita vertus, kaip rodo mūsų analizė, yra bent kelios praktinės problemos, su kuriomis susiduria tos institucijos, kurios spręs paveldimo klausimus pagal šį reglamentą. Pavyzdžiui, neaišku, kas yra tie asmenys, kurie turi teisę um, pas, spręsti dėl teismo nutarimų, kas turi teisę užginčyti teismo sprendimą, ar tai yra tos valstybės paveldėtoje, ar tarp valstybiniai paveldėtoje, ar tie, kas turi teisę pradėti paveldėjimo procesą. Iš reglamento tai neaišku, taigi mm, reglamente yra kai kurie klausimai neišspręsti, O tie klausimai turės būti išspręsti e, atei, būsimuose teisės aktuose arba per e, Europos teisingumo teismo precedentų teisę. Uh, thank you very much for your remarks, madam. Uh, Ačiū, ponė. Nesulaukiau prašymų raštu dėl pasisakymų. Ar, taigi, ar kas nors norėtų dabar ką nors pasakyti arba užduoti klausimų mūsų uh, garbiems kalbėtojams, komiteto nariai ar kiti. Atrodo, kad e, pristatymai buvo labai išsamus. Atrodo, kad patys kalbėtojai nori kai ką pakomentuoti. Pirmininkė, jeigu turime dar šiek tiek laiko, noriu atkreipti dėmesį į vieną jūsų komiteto veiklos aspektą. Dėl laikos tokos negalėjau jo paminėti savo kalboje. Vienu iš didžiausių reglamento trūkumų laikoma tai, kad e, apribota teisinės sistemos e, pasirinkimo galimybė numatant, e, susijęjant e, šį pasirinkimą su palikėjo pilietybė ir nenumatant galimybės pasirinkti teisės, paveldimo teisės pagal paskutinę gyvenamąją vietą asmens. Aš manau, kad e, dabar aplinkybės jau yra pasikeitusios ir nustatant labai aiškias ribas reikėtų numatyti tokią pasirinkimo susijusio, teisės sistemos pasirinkimo susijusio su paskutinė gyvenamąją vietą galimybė. Ypač turint omenyje e, santokas, e, kur, kuriuose sutoktiniai yra iš skirtingų šalių kol kas spaudimas buvo daromas per didelis, tačiau aš manau, kad šis aspektas iš tiesų ateičiai siekiant tobulinti reglamento nuostatas būtų labai svarbus ir atsižvelgiant į kolegės mintis labai svarbu apriboti teisės sistemos šalių pasirinkimo teisės sistemą pasirinkančių šalių grupę. Taip pat svarbu numatyti ir labai aiškę galimybę, kad tam tikras kylančias problemas turėtų spręsti tos šalies teismai, pagal kurios teisė yra apibrėžiami ir visi paveldėjimo aspektai. Pone Pot. Ačiū. Ačiū. Norėčiau pridurti, kad e, asmenys turi teisę e, surašydami e, testamentą pasirinkti, kad tos valstybės įstatymai, kurios piliečiais jie yra, galiotų įgyvendinant testamentą, tačiau tai susijęs su tam tikra rizika kai asmuo surašo testamentą ir renkasi iš kelių teisės sistemų, tai be abejonės reikia atsižvelgti į tų, į tų teisės sistemų poveikį paveldėjimui. Pavyzdžiui, Estijoje, e, jeigu Estas surašo testamentas gyvendamas surašo testamentą gyvendamas Niderlanduose, tuomet galios Estijos įstatymai. Tačiau pagal reglamento pasiūlymą e, turėtų galioti Niderlandų teisė. Ir dėl to situacija labai komplikuosis, nes tai reikš, kad į e, mirusiojo paskutinį norą nebus atsižvelgta. Šis reglamentas e, kelia papildomą riziką E, tai yra galimybė pasirinkti asmeniui e, pilietybę e, surašant testamentą. Tai iš esmės būtų pilietybė, kuri dar tik bus įgyta ir neaišku, kaip ta busimos pilietybės valstybė interpretuos, interpretuos testamentą. Ir, ir tai paaiškėtų tuomet, kai testamentas būtų autentikuojamas. Ponas Klensi, ačiū. Jungtinė karalystė nėra pasirašiusi <clears throat> prisijungusių prie e, pa, paveldėjimų reglamento ir aš čia na, save traktuočiau kaip pašnekovą šią temą. Ponas Lechner kalbėjo apie tautybę, gyvenamą vietą, pilietybę. Jei Junktinė karalystė pasira, prisijungtų prie šių teisės aktų įgyvendinimo, pilietybės klausimas taptų aktualus, nes Junktinė karalystė sudaro keletas skirtingų jurisdikcijų ir tokių valstybių atvejais ateityje tai galėtų kelti papildomų sunkumų ir paveldėjimų teisės taikyti, taikim, taik, paveldėjimų teisiai taikyti taikytinų įstatymų klausimą apsprendžia gyvenamoji vieta Junktinėje karalystėje, o gyvenamoji vieta Junktinėje karalystėje būtų tai ta vieta, kurioje žmogus turi nekilnojamą turtą nusipirkęs nekilnojamą turtą. Na, žmogus įsigydamas turtą apie tai negalvoja, bet daugybė, prezidentų teisė turi daugybę pavyzdžių, kai būtent tokiu pagrindu e, apsprendžiama. Taip, prašau. Esu dėkinga poniai Peter, Peter už tų papildomų klausimų aptarimą, nes kartais bandant suvokti statymus, e, prireikia labai daug laiko, tai yra sudėtinga. Ir būtent e, europinio pavyzdžio nuostatos galėtų ir išspręsti tokius atvejus. Pavyzdžiui, gal, europinės nuostatos galėtų galioti e, testamentų įgyvendinimu ir būtent tuomet išsispręstų šie konfliktai. Ačiū. Ačiū visiems už rytinį e, posėdį, rytinės diskusijas ir toliau susitiksime 14 val. 40. Atsiprašau, 14 val. 30. Reikės baigti lygiai 18 val. mūsų darbą ir todėl prašyčiau visų pasistengti sugrįžti laiku. Noriu kreiptis į ekspertus, kurie nori išeiti pietauti e, iš parlamento pastato, tai, tai be abejonės galite daryti, tačiau grįžę turite vėl susitikti su jumis lydinčiais asmenimis prieš pusę trijų, kad gautumėte leidimus, nes kitaip jūsų neįleis į pastatą dėl, dėl dabar galiojančios E, sau, saugumo sistemos. Ačiū, iki susitikimo 14.30. Thank you.